direktyvos pranešimą, kuris bus svarbus ateinančių metų prekybos politikai. Neseniai vyko gyvos diskusijos šią temą ir norėčiau padėkoti už tai, kaip vakar vyko semin ta, seminaras šią temą. ir norėčiau padėkoti už puikius jo rezultatus. Taip pat turėjome progą užmėgs, e, ap, aptarti daugelį klausimų susijusių su šią temą. Taigi, toliau nedelsdamas suteikiu žodį pranešėjui, pranešėjui Daniel Kasparį, kad pristatytų savo pranešimą, kuris yra tarp mūsų dokumentų. Taigi, Daniel Kaspari, žodis Jums. Pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkoju už suteiktą progą šiandieną trumpai pristatyti savo pranešimą. Prieš kelis mėnesius komisija paskelbė į savo būsimą dėrybų strategiją Aš susidariau įspūdį, kad ta naujoji priekybos politika ateinantiems metams yra gera, tačiau žinome, kad priekybos politika yra ilgalaikis klausimas, juk priekybos dėrybos tęsiasi metų metus, dohos dėrybos jau tęsiasi dešimtmetį. Taigi turime kalbėti ne apie ateinančius keturis ar penkerius metus, bet Priekybos politikos strategija turi atsižvelgti į tai, kaip pasaulis atrodys po 50 metų. Aš komisijos dokumente pasigėdau perspektyvos ir nuorodos į tai, kaip galėtų atrodyti pasaulis po 50 metų. Aišku, dabar neįmanoma konkrečiai numatyti, kokia bus situacija po 20-50 metų, bet galima prognozuoti tendencijas. Ir manau, kad jeigu BVP išauks 5-6 procentais kasmet Indijoje, Kinijoje ir taip toliau, tai žinome, kad kokia bus tendencija ekonomika pasislinks linkstų šalių. Mano, man susidarė įspūdis, kad komisija nelabai susigaudo š, kalbėdama apie šį klausimą. Taip pat mes nuolat girdime kalbas apie tai, kad Europoje nebus įmanomas augimas, kad reikės pabandyti tą augimą užtikrinti už Europos ribų ir, aišku, čia taip pat naudingai gali prisidėti priekybos politika. Taigi savo pranešime aš visų pirma paraginau komisiją pagalvoti apie tikrąją būsimąją priekybos politiką ilgalaikio laikotarpio komi, politiką Aišku, ketverių, penkerių metų strategija yra naudinga, bet taip pat reikia e, savo užduoti klausimą, kokie būtų mūsų ilgalaikiai ir vidutinio laikotarpio strateginiai, strateginiai tikslai. Man atrodo, kad būtų naudinga ir apie tai pakalbėti. Antra, kalbu apie tai, kad priekybos politika nėra pat savaime, pati savaime priemonė, ji turi atsižvelgti ir į kitas politikas. Siūlau, kad Europoje turėtume daryti daugiau, stengdamiesi užtikrinti, kad piliečiai būtų tinkamai informuoti apie priekybos politiką. O man tačiau susidaro įspūdis, kad piliečiams nuolat kyla būkštavimų kuriuos jie išsako, bet niekas nesima jų spręsti. Manau, kad ekonominė situacija ir augimas ES jiems rūpi, jie nori, kad Europa klėstėtų, turėtų būtų daug darbo vietų ir taip toliau. Man atrodo, reikia taip pat patobulinti PPO požiūrį. Laisvosios priekybos susitarimai yra antras geras sprendimas, bet tai nėra pats geriausias sprendimas. Turime pagalvoti, kokie yra mūsų ekonominiai interesai. Turime pažvelgti į žmonės, kurie dabar derasi laisvosios priekybos, dėl tų laisvosios priekybos susitarimų. Ir kartais jų interesai skiriasi nuo mūsiškių. Man atrodo, reikia paraginti komisiją siekti geresnių rezultatų e, per aukštojo lygio dialogą su pagrindiniais partneriais Kinija, Japonija ir Rusija. E, juk daugelį metų jau vyksta dialogas su šiais partneriais, tačiau dėja šis dialogas daug rezultatų neatnešė ir, man atrodo, komisija galėtų stipresnę poziciją priimti. Taip pat pareiškiu pranešime, kad mes ir toliau pasisakome už atviras rinkas, ypač atviras, au, greitai augančias rinkas, bet taip pat turime ginti ir savo interesus, reikia užtikrinti veiksmingas priekybos politikos apsaugos priemonės. Taip pat mums reikia daugiau dėmesio skirti paslaugoms. Daug pramoninių produktų ir aukštųjų technologijų produktų, kuriuos eksportuojame į visą pasaulį, labai priklauso nuo ir nuo paslaugų aspekto, finansinių, garantinių, draudimo paslaugų greitai augančiose rinkose, man atrodo, reikėtų pagalvoti, kaip atverti pasaulio rinkas šiams paslaugoms. Siūlyčiau pakviesti komisijos atstovus ir tai, paraginti komisiją ir parlamente daugiau pagalvoti apie ES ir tarptautinio lygio reglamentavimą šioje srityje. Taip pat siūlau panagrinėti kovos su skurdu skyrių ir ekonominės partnerystės susitarimo sudarimą tiek skubios pagalbos rytyje, tiek bendroje preferencinių tarifų sistemoje. Taip pat siūlau įtraukti trumpą pastraipą dėl žaliavų tiekimo saugumo ir uh, muitinės institucijų, nes kalbant apie muitinės institucijas, vis dar yra situacija tokia, kad muitinės klausimai yra ES klausimas, bet už įgyvenimą atsakingos 27 valstybės narės. Ir kolegos, nuolat girdžiu, kad muitinės e, taisyklių įgyvendinimas turi vis kitokį poveikį skirtingose valstybėse narėse. Girdžiu, kad eksporto oro uostai ir importo oro uostai pasirenkami. Tai man sako verslininkai. Tie oro uostai pasirenkami pagal tai, kaip ten taikomos, taikom, taikomos muitinių, muitų taisyklės. Man atrodo, reikia pagerinti tą situaciją ir aš noriu pasakyti, jog siekiau užtikrinti, kad projektas būtų kaip galima trumpesnis, bet būčiau dėkingas, jei kolegos nuodugniai pagalvotų apie poreikį jį taisyti. Aš išliksiu atviras įvairiems pasiūlymams, tačiau nepamirškime, kad čia komentuojame ES priekybos politiką ir todėl būčiau dėkingas, jeigu mes nepasimestume smulkmenose, man atrodo, reikia iškristalizuoti svarbiausius strateginius aspektus o ne, ne, ne išvengti smulkaus kiekvieno punkto komentavimo, nes tokiu būdu prara, prarastų savo stiprumą šis pranešimas. Antra, jeigu praeitą ketvirtadienį jau išdalintas buvo jums šis pranešimas, vis dėlto manau, kad reikėtų nuo šio penktadienio iki kitos savaitės nustatyti pakeitimų pateikimo terminą. Taigi kitą ketvirtadienį, kitos savaitės ketvirtadienį tikriausiai reikėtų numatyti tą laiko terminą, kad kolegoms užtektų laiko pateikti pakeitimams. Taigi ačiū uždėmesi ir dabar laukiu įdomaus apsikeitimo nuomonėmis dabar ir per ateinančią savaitę. Ačiū už tai, kad labai aiškiai pristatėte savo pranešimo projektą. Pastebėjau, kad labai nedaug šiame komitete susirinko dalyvių ir mes dabar turime tokią rimtą diskusiją ir aptarsime svarbius dokumentus. Iš tas taip pat yra labai svarbus. Na, bet yra kaip yra. Pradėkime diskusiją tarptų, kuriems e, visgi pasirodė įdomu čia sudalyvauti. David Martin. Ačiū, pirmininkė. Taip, sutinku, kad šitas pranešimas yra tikrai labai svarbus šiam komitetui ir noriu padėkoti Danieliui, nes jis labai atsakingai e, sureagavo į komisijos komunikatą. Aš sutinku, kad mes turėtume e, iš komisijos sulaukti detalesnės uh, analizės, e, kurioje būtų pripažinta ir, e, pripažinti ir globalios strategijos e, sunkumai ir taip pat strateginė vizija. Daniel teisingai pastebėjo, kad pati priekyba nėra savaime tik, savyje tikslas. Tai yra augimo variklis, o tai reiškia ir didėjantį klėstėjimą. Jis teisingai taip pat pastebėjo, kad prekyba gali teigiamai įtakoti socialinius aplinkosaugos standartus ir pastaruoju metu parlamentas išsakė labai aiškių, aiškius signalus šią temą, e, parengęs e, socialinės politikos prekyboje ir žmogaus e, teisų pranešimus. Ir aš gavau e, taip pat žmogaus teisų pakomitečio nuomonę. kad e, jų, e, jų nuomonė nereiktų šito pranešimo išplėsti į kitas rytis. Ir mes patys renksime Mes patys e, renksime reglamentą dėl bendrosios preferencijų sistemos. E, visuomenė turi atlikti svarbesnį vaidmenį, e, taik, stebėdama, kaip yra taikomas BLS. Ir aš norėčiau, kad šitos lengvatos būtų geriau įgyvendinamos, kad tai komisija geriau padarytų. Ir kalbant apie visuomenės dalyvavimą tame, tai ar konsultacinė grupė komisijai atrodytų priimtinas formas, kuris taip pat galėtų dėrėtis. ir ar bus atsižvelgta į Korejos um, konsultacinės grupės pateiktas rekomendacijas. Taip pat e, yra įtrauktas ir skyrius apie tvarę plėtrą. Aš e, norėčiau, kad jis būtų labiau saistantis, o ne savanoriškas. Ir um, aš bendrai pritariu Danielio išvadoms, kad geriausia, jog per Dohos, sekantį Dohos raundą būtų kad, kad šitas priekybos susitarimas dėl jo būtų sėkmingai susitarėta. Na, Ir mes iš tikrųjų norime, kad komisija parengtų ir pristatytų per ateinančius metus išsamesnę priekybos politiką. Sayed Kamal from the ECR. Thank you very much and like the previous speaker. Kaip ankstesnis kalbėtojas, aš e, sveikinu Danielį parengus šitą pranešimą. Jis labai išsamei apžvelgė ir trumpai apžvelgė tuos klausimus, kuriuos daugelis iš mūsų norėjome panagrinėti. Aš e, norėjau paminėti 12 punktų, tačiau vis, į visus nesigilinsiu, tik tai kelias temas. Mes turime pripažinti vieną iš klausimų, ypač kai kalbame apie kitus prekybos sustarimus, E, tai turime pripažinti, kad daugeliui neturtingų ir e, besivystančių šalių priekybos, laisvėje priekybos sustarimai yra geriausias sprendimas ir joms e, geriausiai statusas, kuris suteikia. Lankiausios valstybės statusas būtų pats geriausias. Ir Taip pat e, man šiek tiek nerima kelia 22 pastraipoje esanti formuluotė, e, kur komisija sako, kad reikia priekybos partneriams suteikti geresnę e, prieigą į rinkas. Aš manau, kad dėrybos turi būti griežtos ir tai turi būti atspindėta mūsų formuluotėje. Uh, Ir manau, kad tie, su kuriais mes dėrėsimės, tiesiog gali prikipti prie tokių formuluočių. Taip pat kalbate apie aukšto lygio dialogus su priekybos partneriais. Aš norėčiau, kad daugiau būtų pabrėžta, ką mes kartu galime sus, e, pasiekti kartu su kitais partneriais PPO. Pavyzdžiui, kad ES ir Junktinės valstijos parodytų daugiau lyderystės žemės ūkio, pavyzdžiui, srityje. Ir subsidijų e, žemės ūkių srityje. Žinau, kad nuomonės labai kontraversiškos, tačiau e, Junktinės valstijos ES turėtų kartu susėsti ir panagrinėti, ką galima būtų daryti per Dohos raundą ir kaip susitarti dėl tokių svarbių dalykų kaip žemės ūkis. Taip pat jūs kalbėjote apie prekybos apsaugos e, instrumentus. E, aš manau, kad turime e, pripažinti, kad e, TDI neturėtų būti naudojami kaip protekcinė priemonė nekonkurencingoms pramonėms apginti. Tačiau turime taip pat pripažinti, kad prekybos apsaugos instrumentai yra E, gali turėti įtaką ne tik gamintojams, bet taip pat ir mažmenininkams bei platintojams. Ir galiausiai galutinis vartotojas gali turėti sumokėti aukštesnę kainą. Dėl kovos su skurdu. Teisingai pastebėjote, kad mes turime e, nepamiršti įvairių ES valstybių narių piliečių. Tačiau e, žinome, kad kai kurios nekonkurencingos įmonės tuo e, teisinasi, nenorėdamos e, prisiderinti prie globalizacijos padarinių. Ir galiausiai mes turime būti kūrybiškesni, e, kalbėdami apie intelektinę nuosavybę. Yra parašyta knyga, e, kuri, kurioje sakoma, kad e, daugelis skaitmeninių produktų po trupučiuką tampa E, nemokami. Tai reiškia, kad įmonės pačios turi e, būti inovatoriškos ir kurti kitokius verslo modelius, norėdamos išvengti e, to, kad nutrūktų jų veikla. Pavyzdžiui, muzikos pramonėje. Kai kurios įmonės vis dar nori taikyti senuosius verslo modelius. Mes turime tai pripažinti ir Mes, aišku, turime užtikrinti intelektinės nusavybės apsaugą, tačiau taip pat raginti verslą atsinaujinti ir e, pripažinti, kad jų verslo modeliai turi keistis. Tai taikoma ne tik muzikos pramoniai, bet ir daugeliu kitų šakų. Ačiū. Ačiū toliau, Viljamas Dartmutas, prašau. Noriu padėkoti kolegai už e, tikrai išsamius komentarus ir jis išreiškė mintį, kad kad, kad tai komitetas turėjo galimybę naudotis jo patirtimi ir žiniomis šioje srityje labiau nei mes iki šiol. Iš ties tai yra plati tema ir aš uh, Noriu taip pat pasveikinti poną Kasparį, kad jo pranešimas yra toks glaustas. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Taigi vyksta pirmasis pasikeitimas nuomonėmis ir aš apsiribosiu tik keletų pastebėjimų. 38 pastraipos pabaigoje labai teisingai akcentuojama, kaip svarbu užtikrinti intelektinės nusaibės teisų apsaugą. Mes balsavome e, priekybos sutartį su Pietų Koreja, tačiau mano apygardoje gam, gaminanti e, kaukės, e, nuo dujų apsakančias kaukės gaminanti įmonė baiminasi kad, ir, ir pergyvena, kad Pietų Koreja pažeidinėja uh, E, tam tikrus to susitarimo punktus ne, ir dempinguoja rinką. Taip pat norėčiau pakomentuoti 25 pastraipą. Ten kalbama apie užsienio viešųjų pirkimų rinko atvėrimą. Egzistuoja daug, daug protekcionizmo siekiant apsaugoti viešuosius pirkimus. Ir šiam klausimui reiktų skirti bent jau tokį, tokią svarbą, kuris skirta čia. Tolesniuose diskusijose aš turėsiu kitų pastebėjimų, dabar pradinėje įžanginėme aptarime apsiribosiu šiais pastebėjimais. Davidas Campbellas. Yes. You, Konservatorių reformistų frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau papildyti. Pa, pa, pagirti Danieliu, kad jo pranešimas yra toks glaustas ir aktualus. Man labiausiai uh, krito į akį esminiai to pranešimo aspektai. Pavyzdžiui, aštuntame puslapyje jūs kalbate, kad ES BVP, pasaulinis BVP nu, nukrito. Jis sudaro dabar tik 25 procentus. Taip pat, kad akcentuojate, kad eksportas eksportas per dešimtį metų sumažėjo dešimčia procentų. Ir tai yra rimta. Europos Sąjungai reikia, tikrai mažiausiai reikia papildomų biurokratijos, papildomų įsipareigojimų. Ir septintame puslapė jūs pateikėte sąrašą kitų politikos ryčių, kurias reikia atsižvelgti. Aš manau, kad jūs patekėte į dešimtuką, toje vietoje, kur sakote, kad priekybos sutartise negalime rašyti daugybės kitų netgi vertingų tikslų, jūs mintė žmogaus teisės, darbo teisės, įmonio atsakomybės principus, aplinkos saugos aspektus, koiminystės politiką, jei į visą tai bus atšvilg, atsižvelgta ir visą tai bus įgyventinta, tai priekybos sutartyje tai yra tik našta, tai reikš darbo vietų praradimą, ekonomikos dar didesnį sulėtėjimą ir dar prastesnius rodiklius, ekonominius rodiklius. Ir šiame pranešime apie tai ir kalbama ir manau, kad tai yra visų diskusijų šią temą esmė. Me... Ačiū. Aš asmeniškai noriu pasakyti, kad šis pranešimo projektas yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms ir kompromisų paieškai. E, čia aktualia ir gyvybiškai svarbia tema dėl parlamento nuomonės apie ES priekybos strategiją. Atsižvelgianti tai, manau, kad yra kai kurių aspektų, e, kuriuo, kuriuos galima būtų tobulinti. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti štai ką. Ką mes manome apie laisvos prekybos susitarimus? Tikriausiai nieko nenustebins tai, kad aš nesu taip kritiškai nusiteikęs dėl laisvos prekybos sutarčių, nes manau, kad tai na, viena iš mažesnių blogybių, jeigu jais siekiama tų pačių tikslų. Ir net jeigu ne, palinkime. Linkime priekybos apsaugos mechanizmą ir laisvos priekybos sutartį. De, deramasi dėl didelio skaičius laisvos priekybos sutarčių Taigi aš nebūčiau linkęs taip kritiškai vertinti laisvos prekybos sutarčių su sąlyga, jei jos sprendžia temas, kurios priskirtinos dozo, dohos prekybos raundui. Toliau kita tema - socialiniai žmogaus teisų standartai ir susijusios tendencijos. Kai kurios frakcijos parlamente mano, kad prasti socialiniai ir darbo standartai be žmogaus teisės yra kliūtis, bandant užmėgsti prekybos dėrybas ir sudarant prekybos sutartis. Aš laikausi priešingos nuomonės. Mes turėtumėme akcentuoti, kokį vaidmenį prekybos sutartis gali suvaidinti gerinant prastas ekonominės, socialinės ir darbo sąlygas Ir yra daugybė pavyzdžių, žinome daugybę pavyzdžių, kuomet prekybos sutartys ir prekybos mainų, prekybos pradžia e, užtikrina tam tikrų svertų atsiradimą, kur, kuriais galime daryti įtaką prekybinėms partneriams. Prekybos sutartis turėtume panaudoti kaip priemonę siekti socialinių ir žmogaus teisų situacijos gerinimo. Trečia tema, kurią norėčiau aptarti, tai yra apipusiškumas. Visiškai pritariu 24 ir 25 pastraipai. Bet manau, kad galime būti, būtų kalbėti apie dar platesnio užmojo tikslus. Uh, kelių valstybių narių vyriausybės Europos, tarp jų Prancūzijos, Vokietijos ir mano pačios valstybės, mano, pačios valstybė, mano paties valstybė, atsisako taikyti abipusiškumo principą. O aš manau, kad turėtumėme siekti intensyvių prekybos santykių, nebandant su, sukurti vienodų sąlygų įsivyšiusios ir besivystančios ekonomikos valstybėms. Manau, kad galime nueiti toliau šią kryptimį. Reikia išplėsti, reikia užtikrinti, kad jau pusiškumo principo taikymo prieptis būtų platesnė. Galiausiai reikėtų nekalbėti ne, ne ar kalbėti apie politinę darbo tvarkę. Ar galime, ar reiktų manyti, ar reiktų galvoti, kad valiutų kurso, valiutų kurso sviravimai gali būti panaudoti kaip e, slapta eksporto subsidijavimo priemonė. Manau, kad mes parlamentas negalime sauliaisti nutilėti šio klausimo. Vėlgi čia kalbu apie, lygi, apie lygių galimybių sudarimą visiems. Ir reiktų atsisakyti neprekybinių priemonių naudojimo. kad būtų kad nebūtų iškraipyta situacija bent jau e, išsivyščios ekonomikos valstybėse. Nu, tokie būtų mano pirminiai vertinimai, e, kalbant apie šį pranešimą. Manau, tai puikus pagrindas siekti kompromiso ir siūlyti patobulinimus, e, rengiant, formuluojant galutinę mūsų komiteto poziciją šią temą. Ar dar bus kokiu nors pasisakymu, ar suteikti žodį pranešėjai, norite ką nors pasakyti? Aš pamiršau komisiją, sako pirmininkas. Komisijos vardu pasisakys ponas Miguelis Evalijos. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Dėkoju parlamento nariams, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Komentarai buvo labai išsamus, bet aš norėčiau pakomentuoti pranešėjo pasisakymą dėl ilgalaikės perspektyvos, dėl informacijos nebuvimo apie ilgalaikę perspektyvą. Kaip žinote, prekybos politika formuluojama ilgam laikotarpiui ir šiandien sudarinėjamos sutartys yra 10-12 metų darbo vaisiai ir politik, jeigu šioje srityje tvirtinama politika duos vaisių per labai ilgą laikotarpį. Todėl siūlyčiau patvirtinti, laikytis, viską vertinti iš ilgalaikės ekonominės perspektyvos. Komisija visus dvišalius ir daugiašalius susitarimus ir dėrybas uh, vykdydama atlieka poveikio vertinimo analizę, tokios savos rušės ilgalaikės prognozes parengė. Ir mes bandome vertinti būsimų dėrybų poveikį ES, ES gamintojams, vartotojams, piliečiams, bei taip pat e, išvertinti situaciją visais šiais aspektais ir šalyje partnerėje. E, žemės ūkis, ekonomika, socialinis sektorius. Ir žinoma, su šalimis, su, su kuriomis nesidarame, JAV, su JAV, su Kinija. Tai yra svarbios partneris. Bet tų valstybių atžvilgių mes nerengėme studijų, nes tai daug kainuoja ir komisija neturi galimybę imtis to, to, renkti tokių išsamių uh, studijų ir mes apsiribuojame ES ekonomikos prognozėmis ir tomis paršalėmis partnerėmis, su kuriomis deramės. Mes neturime galimybių ir išteklių ap, apriepti viso pasaulio. Ir mūsų prognozijas apima maždaug 20 metų laikotarpį. Pone Kasperi, žodis Jums, kad apibendrintumėte pirmą atsikeitimą nuomonės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už jų reakciją. Per ateinančias kelias savaitės aš išnagrinėsiu pateiktus pakeitimus, kurie tikiuosi galės patobulinti šį pranešimą. E, Buvo išsakyti pastebėjimai, kurių trūksta mano pranešime ir aš džiaugsiuosi galėdamas jais papildyti šį dokumentą. Šiandien visiškai nenustebau, kadangi jau buvau iš komisijos e, gavęs informacijos prieš keletą savaičių šiuo klausimu. Tačiau dabar esu sunerimęs dėl vieno klausimo. Būtent atrodo, kad komisija neturi reikiamų išteklių tokiai politikai kaip priekybos politika. Ji turi būti numatoma ilgalaikiam laikotarpiu, kaip ir buvo minėta. Ir kaip jūs teisingai pastebėjote, kol iš sieklų užauga vaisiai, praeina 15 ar 20 metų. Mes, Europos Sąjunga, turime kažkaip nustatyti, e, nu, nuspėti, kaip atrodys pasaulis, aišku, su ilgalaikiu prognozių paklaida, bet turime pabandyti įsivaizduoti, kaip atrodys pasaulis įvairiais scenarijais ir kokie bus tuomet mūsų poreikiai. Šiandien mes aptarėme laisvos priekybos susitarimą su Indija, negaliu pateikti smulkmenų, bet susidarė įspūdis, kad kalbame apie labai daug ir vairių klausimų. Remdamėsi tuo, kaip pasaulis atrodo šiandieną, mes esame per daug statiški, remiamės tik dabartinę situaciją. Man atrodo, reikia dėti, įdėti pastangų, pabandyti nuspėti, kai, kokia bus situacija po 20 metų. Ir įsivaizduoti, kaip turėtume atitinkamai suformuluoti tą priekybos politiką, kurią rengiame šiandieną. Jeigu norime pasiekti pažangos per tuos kelis dešimtmečius, kai sulauksime šiandieninės priekybos politikos vaisių. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti konsensuso dėl daugumos klausimų. Ir, sako pirmininkas, dėl atsižvelgus į pranešėjo prašymą mes nustatysime naują terminą šio mėnesio 24 diena 12 valanda, o ne 18 diena, taigi 24 diena vieną savaitę pratesiamas pakeitimų teikimo terminas. Kovo, iki kovo 24.12 val. galima juos teikti. Paskutinis klausimas darbo atvarkėje, 32 klausimas. Europos parlamento ir tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas 2009 e, metų nustatantis bendrijos dviejo panaudojimo prekių eksporto persiuntimo susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą. Aš esu mūsų komiteto pranešėjas, tai yra pirmasis apsikeitimas nuomonėmis. Norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų šią temą. Europos Sąjungos dvigubo dviejų panaudojimo prekių kontrolės sistema numato, kad prekės išvarto šio reglamento priedė turi būti sertifikuojamos, joms suteikiamas leidimas, tačiau tas priedas priklauso nuo tarptautinėse, for, grupuo, tarptautinėse organizacijose primamų sprendimų, pavyzdžiui, Australijos e, tarptautinės priekybos, taip pat branduolinių produktų kontrolės grupės ir įvairių kitų įprasnės ginkluotės, pavyzdžiui, ir dviejopo panaudojimo prekių ir technologijų organizacijos. 15 straipsnis nustato, kad dviejų panaudojimo prekių sąrašas bus atnaujinamas atsižver... pagal atitinkamus įsipareigojimus ir bet koks pakeitimas, kaip, kurį valstybės narės bus patvirtinusios. Kiekvieną pakeitimą turės patvirtinti valstybės narės. Paskutinis pakeitimas įvyko iš dalies keičiant 2009 e, gegužės 5 dienos reglamentą nuo tada visi tarptautinio eksporto kontrolės režimai taip pat buvo modifikuoti jų sąrašai ir todėl parlamentas dabar sulaukė komisijos pasiūlymo, kurį reikia irgi keisti. Tačiau veiksmų laisvė mums parlamente yra ribota. Atrodo, kad komisija turi tarp valstybių narių sutartą sąrašą ir šio priedo keitimo procedūra yra štai kokia. Junknė karalystė turi techninį sekretorių, kuris apjungia visus režimo pakeitimus, juos apjungia vieną dokumentą, tada dokumentas keliauja į tarybą, išdalėjamas valstybėms narėms, valstybės narės turi kiek laiko peržiūrėti pakeitimus, pateikti pastabas. Tada klausimas aptartas dviejopo panaudojimo darbo grupėje taryboje ir kai visi sutarė dėl priedo pakeitimų, taryba verčia dokumentą į oficialiasias kalbas, o po to priedas siunčiamas komisijai, komisija perkelia sutartus pakeitimus į teisėkuros pasiūlymą ir prideda aiškinamąjį raštą, tada komisija patikrina būtinas prieimimo procedūras ir devintasis etapas komisija patvirtina visą pasiūlymą ir jį siunčia tarybai ir parlamentui. Tai yra labai išplėstinė ir sudėtinga procedūra. Tada pa, ir todėl parlamentas neturi realios galimybės ką nors realiai keisti šiame dokumente, tačiau yra vienas svarbus elementas, kurį reikia pastebėti. Mes faktiškai deramės, dėrėsimės būsimama trilogija su taryba dėl Europos parlamento ir tarybos e, reglamento pasiūlymo keičiančio 34-2001 2009 metų reglamentą numatantį bendrijos režimą dvigubą panaudojimo prekių ir technologijų eksporto režimų, režimą. Čia esame sutarę dėl esminių pirmojo straipsnio pakeitimų ir siūlau, kad gintume šiuos pakeitimus. Jeigu susidurtumėte su kokiams mes turime pabandyti užtikrinti, kad Laikfrido pakeitimai nenukentėtų. Ir todėl siūlau parengti trijų institucijų jungtinę deklaraciją, kuri turėtų būti prijungta prie pirmojo priedo. Ir šis šio reglamento patvirtimas nepažeistų kitų egzistuojančių reglamentų nuostatų. Taigi norėčiau išklausyti jūsų nuomonės dėl šio klausimo. ir mano ketinimo būtent elgtis taip, kaip ką tik paaiškinau. Prieš rengiant pranešimo projektą. Tikrai mūsų kolegų liko nedaug, taigi išklausykime komisijos. Paulo Garzoti, žodis jums. Taip, taip pat atvykė Piotr Riskovski. Pirmininkas atsiprašo už netikslų tarimą. Ačiū, manau, kad jau ir taip gerai pristatėte šitą pasiūlymą. Aš tikrai nekartosiu to, ką komisija savo dokumente pasakė. E, paminėsiu keletą dalykų, kurie verti paminėjimo. Pirmiausia, dėl kokios priežasties yra padaryti pakeitimai eksporto kontrolės sąraše pridedame pirmame priedė. E, trys priežastys. Pirmiausia, technologinė e, pažanga, antra, e, prekių prieinamumas ir trečia, nauji saugumo reikalavimai valstybės narės mano, kad turi sureaguoti į šiuos naujus reikalavimus. Kontrolinis sąrašas buvo atnaujintas tarptautinėme eksporto režime, norint prisiderinti prie besivystančio pasaulio poreikių gauti e, prekes ir taip pat e, atsižvelgiant į technologinę pažangą. Prieš jūs esantis pasiūlymas, atsižvelgiant į kontrolinio sąrašo patvirtinimą, pakeitimą yra visai kitoks nei tas pasiūlymas, kurį prieš save turite, kuris yra susijęs su bendrijos eksperto, eksporto leidimais. Ir e, nedidelė rizika yra, kad jie gali dubliuotis. O kalbant dėl kito pasiūlymo apie bendrasias eksporto licenzijas, ten yra e, kategorizuojamos įvairios prekes e, pirmame priede. Taigi, kadangi pirmame priede yra padaryti pakeitimai, e, tai bendrosios, bendrėjai leidimai, kuriuos mes aptarėme, e, atitinkamai buvo pakoreguoti pagal tos pakeitimus, norint palengvinti eksportą į trečiasią šalis. Na ir galiausiai svarbu paminėti, kad komisija dabar rengia naują pasiūlymą e, Europos e, parlamento E, Europos parlamentui ir tarybai, kad būtų padidinta, e, įvesta paspartinta procedūra e, susijusi su pirmojo priedo kontroliniu sąrašu. Tokius pasiūlymus dabar rengia komisija. Labai ačiū už Jūsų pastabas. Taip, ypač kalbant apie tai, kad reikėjo peržiūrėti kontrolinį sąrašą. Daniel. Ačiū pirmininkė. Aš esu e, savo frakcijos šešėlinis pranešėjas ir norėčiau sutikti su tuo, ką sakėte. Reikia, kad e, nesidubliuotų šie du pranešimai ir jeigu teisingai žinau, jie neturėtų dubliuotis. Komisija minėjo, kad šiame pranešime bus kalbama tik apie priedą. Manau, kad mes turėtume pasiskubinti rengdami šį dokumentą. Manau, kad atnaujintas sąrašas jau turėtų būti įvestas ir manau, kad labai svarbu mums yra užtikrinti, kad jis e, būtų įdėktas kiek įmanoma greičiau. Ir mes turime tą padaryti e, greitai, e, nesukeldami jokio pavojaus laips tvirimo pranešimui. Labai ačiū. Taip, mes užtikrinsime, kad e, tam pranešimui tas pranešimas nenukentėtų. ir mes galėsime pradėti renkti e, pranešimo projektą šio klausimu. Labai ačiū, mes baigiame nagrinėti darbo tvarkę ir neturime kitų klausimų, o kitas mūsų posėdis vyks balandžio 12-13 dienomis. Bruselėje. Ačiū. Mm, už jūsų kantrybę ir dalyvavimą.